Madame le Président, Bonjour à tous. Labą dieną visiems. Visiems tiems, kurie čia yra atvykę. Taigi pradame posėdį. Pagal darbo tvarkę pirmiausia aptarsime klausimą, kuris skiriamas komisijai dėl Europos verslo centrų Azijoje. Iškar žodį suteikiu autoriams. Pirmiausia, ponas Vital Moreira. Penkios minutės jam skiriamos.